So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte, bitte doch die Plätze einzunehmen. Guten Morgen und die Abstimmkarten bereitzuhalten, weil wir mit der Abstimmung fortfahren. Wir haben gestern. Labadiena. Vakar mes nebaigėme balsuoti, todėl šiandien reikėtų baigti balsavimą dėl visų pranešimų, kurie buvo numatyti vakar. Periname prie 12 darbo tvarkės punkto bendrijos radioaktyviųjų medžiagų vežėjų registracijos sistema. Pradėkime. Keturiu, 15, 14, 17, 18 pakeitimai. Kas už, kas prieš susilaikė, priimta. 26 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė, priimta. 27. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Galim patikrinti. 27. Ar jau visi balsavote? Balsavimą baigiame. Priimta. 28. Kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 29. Kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 30. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 31. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 32. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 33. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 34. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Galim patikrinti. 34 balsuojame elektroniškai. Stimt. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. 16 prieš 9 už atmesta. 35 už prieš susilaikę atmesta. 36 už, 40 už, prieš susilaikę priimta. 37 už, prieš susilaikę priimta. 38 už, prieš susilaikę atmesta. 39 už, prieš susilaikę atmesta. 42 kas už, kas prieš susilaikę atmesta. 43 už prieš susilaikė priimta. Pirmas kompromisinis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 44 už prieš susilaikė. Neaišku, reikia tikrinti. 44 elektroniškai. Ar jūs balsavote? Baigiamas balsavimas. 45 už, prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė. Girdžiu jūs, Karlai, Hansai, Florencai. Galim patikrinti elektroniškai 47. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Trečias, tryliktas kartu. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 41 su pakeitimu žodžiu. Kas už, prieš susilaikė atmesta. 41. Atskiromis dalimis balsuosime. Pirma dalis. Pakeitimas žodžiu yra, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Dėl jos atrodo nereikia balsuoti, kadangi e, trečia 13 pakeitimų grupė buvo priimta. E, ketvirtas už prieš susilaikė priimta, 48 už prieš susilaikė priimta. 49 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Su pakeitimu žodžiu. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Neaišku. Balsuojame dėl penkto elektroniškai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Aišku, viskas buvo priimta. 50 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 už, prieš, susilaikė, atmesta. 54 už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias, antras kompromisinis, kas už, prieš susilaikė priimta. Septintas, kas už, prieš susilaikė priimta. Aštuntas už, prieš susilaikė priimta. Devintas už, prieš susilaikė priimta. 60 už prieš susilaikė priimta, 61 už prieš susilaikė. Priimta 62 už prieš susilaikė. Galim patikrinti elektroniškai. Už 62 balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 63. Kas už? prieš susilaikę priimta. 64 kas už prieš susilaikė atmesta. 65, 66, 67 kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 11 už prieš susilaikė priimta. 12 už prieš susilaikė priimta. 70 už prieš susilaikė atmesta. 71 už prieš susilaikė priimta. 72 už prieš susilaikė priimta. 73 už prieš susilaikė priimta. 20 už prieš Susilaikė. Tikrinkime elektroniškai dėl 20 pakeitimo konstatuojamai daliai. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. 21. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 22. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 23 už... Nereikia balsuoti. 24 už... Prieš. Susilaikė. Atmesta. Norite tikrinti. Galim tikrinti 24 elektroniškai. Manau, kad e, balsai pasiskirsis vienodai. Taip, balsavimas baigiamas. Priimta 27 prieš 11. Akivaizdžia balsų dauguma priimta. Taigi tai dabar priėmė 24, einam prie 25. Jis atkrenta ir mes bet turime balsuoti už 19 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 19 E, nebereikia dėl jo balsuoti ir galutinis balsavimas dėl viso dokumento elektroniškai balsuokime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Sveikinu pranešėją. 35 už, 3 prieš. Tuo balsavimai baigiami. Vadinasi, Galime perėti prie kito darbo atverkės klausimo, kuris e, turbūt užtruks nemažai, nes pakeitimų yra labai daug. Prašyčiau likti salėje. E, truputėlį luktersim, So, ich glaube, jetzt haben wir die nötige Ruhe und ich bin. Atrodo, jau salėje šiek tiek ramiau, galime dabar dirbti. Toliau. Valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojančių tabaką klausimas. Tabako diskusija. Pranešėja prašė žodžio Linda McKeven. Linda, prašom. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad jau dabar e, visi aprimo ir aš galiu kalbėti. Dėkoju. Pirmiausia, bloga žinia. Daugiau negu 1300 pakeitimų vien iš mūsų komiteto apie tabako direktyvą. O gera žinia yra tai, kad dauguma tų pakeitimų dubliuojasi jie kalba apie tą patį. Daug kur yra kalbama apie deleguotusius aktus, Aš daug apie deleguotus aktus dabar nekalbėsiu, nes nemanau, nes manau, kad reikia labai didžiai komisijos pasiūlymą tiesiog peržiūrėti. Kai kuriais atvejais gal kolegos teisingai pastebi, kad e, reikėtų grįžti prie deramo bendros prieimimo proceso, ypač kai kalbame apie deleguotus aktus. Aš e, labai atidžiai šį klausimą paanalizuosiu, norėdama užtikrinti, kad e, parlamento prerogatyvas būtų nepažįstas. Kolegos, gal galėtume šiek tiek tylos suteikti. Kolegos, jeigu norit pasišnekėti, eikit už durų, leiskit pranešėjai papasakoti apie pranešimą ir pristatyti pakeitimus. Galbūt ji galėtų tai tyloje padaryti, nes šis teisės aktas tikrai svarbus, Linda. Taigi, pakeitimų yra labai daug. Ne visi jie E, laikosi tos pačios nuomonės daugeliu e, temų, bet aš sutinku su daugeliu pakeitimu. Bendrai galiu pasakyti, kad yra kolegų, kurie visai norėtų išbraukti komisijos pasiūlymą. Nedaug tokių yra, bet yra tokių žmonių. Laimiai ne dauguma, dauguma kolegų sutinka su pagrindiniais Europos komisijos argumentais, kad reikia imtis veiksmų. Nepamirškime, kodėl reikia imtis veiksmų. Kolegoms, kurie nori viską išbraukti, norėčiau pasakyti, kad kiekviena ES valstybė narė yra pasirašiusi tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Absoliučiai visos valstybės narės tai yra padariusios. Toje konvencijoje yra prašoma, kad valstybės narės imtųsi priemonių prieš tabaką. Ir e, prieš e, per ankstesnius posėdžius esu sakusi, kad ES yra priemusi e, E, daug reglamentų, e, kurie ją padaro lyderę pasaulyje, bet tik nerūkimo, ne tabako srityje. Europos Sąjungoje yra 28 procentai pasaulio rūkorių, Jungtinėse Amerikos valstijose 18, Kanadoje 17. Taigi mes e, skirtingai negu besivystančios šalis neviršėme kitų valstybių smarkiai rūkorių skaičiumi, bet aš manau, kad mes dar dirbame ne tiek pat sparčiai ir efektyviai, kaip Junktinės Amerikos valstijos, Kanada, Brazilija, daugelis Latino Amerikos valstybių dabar imasi rimtų žingsnių kovodamos su rūkimu. Galiu pasakyti, kad daugelie valstybių narių yra pastebėta e, rūkorių skaičiaus augimo tendencija ir apie tai šiame teisės akte ir kalbame. Tabakas, rūkimas turi būti mažiau patrauklus jauniems žmonėms. Reikia užtikrinti, kad nauja rūkorių karta nebebūtų sukurta. E, aš esu tikra, kad 99 procentai rimtų rūkorių turi problemų ar susiduria su sunkumais norėdami mesti rūkyti ir jie turbūt norėtų, kad jų vaikai nerūkytų. Galiu pasakyti, kad mūsų parlamentas turi kažką tai padaryti, kad šis, ši tendencija jaunimo tarpe rūkyti vis daugiau e, būtų sustabdyta. Uh, Taigi pakeitimų labai daug ir aš sutelksiu dėmesį į tas rytis, e, kuriuose yra daug pakeitimų ir gal kolegos norės pakomenduoti. O paskui aš norėsiu išklausyti kolegų, kurie pateikė komitet e, pakeitimus ir galbūt jie patys norės tiksliau išaiškinti, ką norėjau pasakyti. Sudedamosios dalys, ingredientai, iš ko susideda e, cigaretės, ką jas galima dėti. Iki pat šiol buvo šiek tiek neaišku, kas yra cigaretės viduje. Ponas Florence daug metų uh, E, nagrinėja šį klausimą, kas įeina į cigaretę. Ir dabar bandom viską išsiaiškinti, kad valdžia žinotų, iš ko susideda cigaretė. Pakeitimų gavome daug. Yra kolegų, kurie nori, kad būtų pagerinta valstybių narių atsiskaitimo sistema. Europos komisija iš esmės siūlo, kad vyriausybė sulinktų bend, duomenys iš bendrovių, perdotų juos komisijai, komisija juos išanalizuotų ir tada nuspręstų, kokiu tolesnių veiksmų reikia imtis. Bet yra kolegų, kurie pateikė pasiūlymų dėl e, pozityvaus sudėtamųjų dalių sąrašo. E, tai būtų sąrašas e, medžiagų, kurios galėtų būti dedamos į cigaretes. Ir aš norėčiau, kad Europos komisija sukurtų tokį teisės aktą galbūt ir kolegos, kurie pasiūlė tokią mintį, galbūt galės apie tai daugiau pakalbėti. Aš asmeniškai esu prieš tokią mintį, bet reikėtų pakalbėti apie tai, kaip tai praktiškai pasteisintų. Yra vienas kontroversiškas politikos klausimas, kurį apie, reikės kalbėti, apie kurį reikės kalbėti. Dėl aromatinių medžiagų, e, aromatinių sudėtamųjų medžiagų. Keltas problemų iškyla. Čia. Europos komisija negali užkirsti kelio, kad į, į tabako gaminius būtų dedamas cukrus, nes cukrus yra dedamas į tabako gaminius gaminamus Europos Sąjungoje. Yra kolegų, kurie sako, kad reikėtų drausti papildomą cukraus dėti e, ar kitų medžiagų, kurios, dėl kurių tabako skonis tampa labiau priimtinas, lengvesnis toleruoti. Aš kolegas su, puikiai suprantu. E, ką jie turi galvoje tai sakydami, bet aš norėčiau tik tai pakelti klausimą, ar nebus taip, kad jeigu mes čia uždrausim dėti cukrų, tai tiesiog bus daugiau importuojama cigarečių iš kitų pasaulio dalių. Yra labai daug pakeitimų tą temą ir aš mielai su kolegomis apie cukrų galiu padiskutuoti. Aromatinės medžiagos. E, daugelis e, kolegų sutinka, kad e, braškių ir šokolado skonio uh, ingredientai galėtų būti dedami į cigaretės, nes tokios produkcijos dalis rinkoje yra labai nedidelė. Pakeitimų yra nemažai ta tema. Noriu kolegoms priminti, kad e, reikėtų padiskutuoti daugiau apie aromatinės medžiagas. 2010 metais mokslininkų komitetas parengė šimto puslapių dokumentą, kuris parodė, kad mentolis, pavyzdžiui, gali veikti kaip anestetikas. Jisai leidžia giliau įkvėpti tabako dūmus ir e, užkerta kelią kosėjimui. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos administracija paskelbė, kad e, mentolas e, yra patrauk, padaro cigaretės patrauklesnės jauniems žmonėms ir dėl to jis yra plačiai naudojamas tabako pramonėje. Aš e, galiu pasakyti, kad daugelis tokių cigarečių yra pagamina Europos Sąjunga, bet supraskime, kad jų kiekis rinkose didėja, todėl kad jaunimo, rūkančio jaunimo skaičius didėja. E, turim suprasti, kad būtent mentolų kvepiančių cigarečių dėka daugiau jaunimo pradeda rūkyti. E, Belgija ir Vokietija jau uždraudė kapsulės. Brazilija draudžia mentolį Jungtinės Amerikos valstijos norėjo įvesti bendrą draudimą aromatinėms medžiagoms, bet e, pramonės atstovai išsireikalavo, kad mentolį būtų leista naudoti. Dabar valstybės, kurios e, gamina cigaretės, metė iššūkį Junktinėms Amerikos valstijoms, sakydamas, kad jeigu leidžiat naudoti mentolį, tai kodėl diskriminuojate kitas medžiagas ir neleidžiate naudoti kitų aromatinių medžiagų. Taip jūs, pavyzdžiui, E, diskriminuojate Indoneziją, kuri gamina aromatinės medžiagas kitiems tabako gaminiams. Taigi, jeigu mes uždrausim šokoladinės ar braškinės cigaretės, tai, e, tai turim lygiai taip pat drausti ir mentolą. Dėl aromatinių medžiagų iškyla kita bendro pobūdžio problema – snusas. Snusas šiuo metu leidžiama Švedijoje ir Suomijoje, jeigu neklystu komisija patikslino. Bet greičiausiai labiausiai tai yra Švedijos problema. E, Švedija yra suteikta išlyga pagal sutartį, jai leidžiama pardavinėti snusą. Kai kurie kolegos nori panaikinti E, draudimas nusui visoje Europos Sąjungoje, tam aš jokių būdų nepritarsiu. Kiti kolegos sako, kad tai yra Švedijai aktualus klausimas, todėl reglamentuojamas jis turėtų būti tik Švedijoje. Yra pakeitimų pateikta tas sriti, toje srityje ir mes galėsime apie juos pakalbėti. Kitas e, platus klausimas – pakuotės ir etiketės. Daug pakeitimų pateikta tuo klausimu. Kai kurie kolegos mano, kad komisija per daug kišasi į pakuočių apibūdinimą, apie tai, kaip jos turi atrodyti, koks turi būti pakelių dydis, e, kokie įspėjimai turi būti e, užrašomi. Aš pritariu kai kuriems kolegų pateiktiems pakeitimams, ypač tiems, kuriuose yra sakoma, jei neklystų, portugalai sako, kad e, pas juos yra pakeliai, kurie yra šiek tiek mažesni negu įprasta. Aš nemanau, kad reikia per daug e, pergyventi dėl to, kokio bus dydžio pakelė. Aš manau, kad galime toleruoti bet kokias pakotės. E, kolegos e, pateikė daug pakeitimų dėl tabako kiekio yra e, kolegų, kurie sakė, kad reikėtų reguliuoti e, tabako pardavimą, nustatant pardavimą dėžutėse, bet ne maišeliuose. E, tokiu būdu būtų galima pateikti daugiau įspėjimų, daugiau etikečių užklijuoti. Taip pat yra diskutuojama nemažai apie kokio dydžio turi būti dedamos nuotraukos ir įspėjimai. Kodėl lobistai taip smarkiai kovoja su nuotraukomis ir etiketėmis įspėjančiomis apie tabako žalą? Lobistams tai labai nepatinka. 63 valstybės visame pasaulyje naudoja nuotraukas ant pakelių. Tai nėra naujas reiškinys ir aš jokių būdų nesutikčiau e, su tokio reikalavimo panaikinimu. Tai būtų žingsnis atgal ir aš manau, kad taryba jokių būdų su to nesutiktų, nes labai daug valstybių narių tokia E, tokias pakotės naudoja. Dar vienas dalykas dėl dydžio. Aš šiandien neatsinešiu pakelių, kad galėčiau jums juos parodyti, bet net ant labai mažų, plonų pakelių įspėjimai kartais yra tokie maži, kad e, net negalima jų įžiūrėti kolegos kai kurie pateikė pakeitimų, sakydami, kad nėra įrodymų, kad nuotraukos yra linksmingos. Aš galiu pasakyti, kad aš turiu labai daug įrodymų, tikrai labai daug įrodymų, kad nuotraukos pasiteisina. Todėl kai kurios e, valstybės e, e, labai tvirtai yra nusiteikusios e, to reikalavimo išlaikymu, kad nuotraukos būtų dedamos. Aš manau irgi, kad tai turėtų likti. Ir dar kitos penkių rušių įspėjimo formulės gali būti naudojamas. E, komisija susiduria su rimtų lobistų spaudimu, kad įspėjimų uh, dydis turėtų keistis. Bet aš nemanau, kodėl mes turėtume mažinti uh, įspėjimo apimtis. Dar yra pakeitimų, kuriuose uh, yra nueinama toliau negu komisijos pasiūlyme. Turiu pakeitimą, kuriame sakoma, kad turi būti uh, parduodami pakeliai be uh, be jokių užrašų, tokie ir kaip kad yra Australijoje. Bet yra tokių, kurie sako, kad visi tabako gaminiai turėtų būti labai ženkliai e, sužymėti etiketėmis, net ir e, cigarai ir panašiai. Turėtumėm e, tai detaliau aptarti. Taip pat turime kalbėti apie e, tas beveidės vadinamasias pakuotės. Galime apie tai padiskutuoti, nes yra kolegų, kurie sako, kad viską reikia taip pardavinėti, yra tokių, kurie sako, kad tokio dalyko visai nereikia. Um, e, atsekamumas um, e, tabako sudėtamųjų dalių. Uh, e, Kolegos vieni sako, kad jų reikia daugiau, kiti sako mažiau. Yra tokių, kurie sako, jeigu e, nekelsim per daug atsekamumo reikalavimų, padidės padirbinėjimų cigarečių kiekiai. Europos komisija šią savaitę, kiek žinau, pateiks naują iniciatyvą dėl to. Ir čia yra e, visas skyrius skirtas e, cigarečių gamintojo atsekamumui užtikrinti pardavimai per sienas. Čia vėl yra pasiektas platus konsensusas, kad e, tokie pardavinėjimai turėtų būti draudžiami. Visi sako, kad e, atsisprašo kalbėtoja, sako, čia yra pardavimas per internetą turimas galvoje, pardavimas per atstumą, kai sakoma, kaip sakoma. E, Europos komisija sako, kad reikėtų uh, užtikrinti, kad būtų uh, galima tik legaliai pardavinėti tokias cigaretės, nes dabar e, nelengva tai padaryti. O yra kolegų, kurie sako, kad apskritai internetinę tabako gaminių pardavimą reikėtų drausti. Komisija galbūt pasakys, kad tai yra juridiškai neįmanoma, galbūt komisija pakomentuos kolegoms apie tai. Novatoriški tabako gaminiai. Aš siūlau, kad naujoviškus tabako gaminius reikėtų pateikti rinką tik gavus leidimą specialų uh, sertifikatą. Europos komisija e, tai galėtų padaryti, nes ji turi bendrąją e, e, registravimo sistemą. Yra daug kolegų, kurie sako, kad šis skyrius turėtų būti pavadintas kitaip, reikėtų kalbėti apie mažiau kenksmingus tabako gaminius arba mažiau žalos darančius tabako gaminius. Galbūt komisija galėtų pakomentuoti tokį pasiūlymą. Ir kolegus, kurie pateikė tos pakeitimus, gal galėtų paaiškinti, kodėl jie taip nori padaryti, nes iš esmės nelabai jų, paaiškinimuose, jų pakeitimuose aišku, kodėl tai reikėtų padaryti. Elektroninės cigaretės, nikotiną pakeičiantys produktai. Vyko specialus seminaras tą temą ir uh, tarp pateiktųjų pakeitimų atsispindi absoliučiai visos, visas nuomonių spektras. Yra kolegų, kurie sako, kad reikia reguliuoti nikotino kiekį produktuose. Keletas tokių kolegų yra. Yra tokių, kurie sako, kad reguliuoti reikia tik tokius produktus, kurie, kaip teigiama, yra geri sveikatai, naudingi sveikatai. E, bet e, komisija sako, kad turi būti nustatytos amžiaus ribos ir panašiai. Aš nežinau, kaip amžiaus ribas čia būtų galima užtikrinti, jeigu nebus įvesta kokia nors autorizavimo procedūra. Gal komisija pasakys, e, kaip tie pakeitimai galėtų būti suprantami. Yra kolegų, kurie sako, kad visi nikotino turintys produktai, įskaitant ir kramtomą gumą ir pleistrus ir panašiai turėtų būti reguliuojami. Europos komisija tarsi turėtų suskirstyti visus tokius produktus į kategorijas. Yra vienas pasiūlymas, e, kuriame sakoma, kad produktai turintys nikotino gali būti traktuojami kaip homeopatiniai e, elementai, kaip homeopatiniai produktai. Europos komisija sako, kad yra tokių produktų, kurie yra labai lengvi ir gal galėtų komisija pavaiškinti, kas čia turima galvoje. Ir aš pati su kolega pateikiau pasiūlymą, kad elektroniniams cigaretėms būtų taip pat taikoma leidimų išdavimo sistema, autorizavimo sistema, įrodant, kad tos cigaretės nėra vaistai. Nes e, jeigu mes juos traktuosime kaip vaistus, kaip žinia, e, jų pardavimai turės būti ribojami. Yra tokių, kurie sako, kad e, tokios cigaretės turi būti parduodamos vaistinėse. Yra tokių, kurie sako, kad bet kur jas būtų galima pardavinėti. Bet aš manau, kad rasim sprendimą dėl elektroninių cigarečių. Nuomonės kolegų tarpe labai išsiskiria. Vieni sako, kad e, tai yra vaistas, kiti odo, kad e, taip nėra. Kiek aš suprantu, reikia pasakyti, kad ministrų taryba yra e, linkusi traktuoti e, E, linkus eiti tuo medicininio preparato keliu. Taigi tokios buvo pagrindinės temos. Yra dar smulkesnių tokių pakeitimų kitais klausimais. Yra kolegų, kurie sako, kad reikėtų apriboti pardavimo vietų skaičių. E, mes žinome, kad E, turi būti cigarečių pateikimas ribojamas, bet yra tokių pardavėjų, kurie reklamuoja tarsi žaislinės cigaretės ilgą laiką. Mano valstybėje tą galima rasti. E, prancūzijos žurnalistai man davė tokių cigarečių. Aš kai buvau vaikas, mes e, gaudavome šokoladinių cigarečių kalėdoms, pavyzdžiui, nes vaikams tai buvo labai smagu. Yra kolegų, kurie bando šį klausimą aptarti taip pat. yra daug kolegų, aš manau, kad kolegos išdėsti savo, e, daug pakeitimų, tikiuosi, kad kolegos išdėsti savo nuomonės. Einführung und jetzt starten wir mit der Ačiū Lindai McCavin už pradinį pranešimą, o toliau kalbės šešėliniai pranešėjai Karl Schluter, Karl Hansai, žodis jums. Dėkoju Lindai McCavin už bendradarbiavimą pastaraisiais mėnesiais. Na, pakeitimų yra 1300 ar gal net daugiau. Aš e, praeitą savaitę dirbau su jais. Jeigu įsigilinsite, tai pamatysite, kad kai kurie pakeitimai yra ilgi ir sudėtingi. Mums teks apsispręsti. Mes dirbame kaip vartotojų apsaugos komitetas. O čia daugiausia vyrauja ūkinis, ekonominis požiūris. Tačiau mes, mums turėtų labiausiai rūpėti vartotojų apsauga. Mane stebina liberalų, mano kolegų liberalų lankstumas. Kai kurie iš jų atrodo pageidautų uždrausti, iš viso uždrausti rūkimą Europoje, o kiti pageidauja nieko nekeisti. Kartais nors kalbame tą pačią vokiečių kalbą, bet visiškai nesusikalbame. Na, matau, vienas iš kolegų šiuo metu kalba telefonu, galbūt palaukime, kol jis baigs kalbėti, kad jisai girdėtų, ką aš sakau. Neseniai Vokietijos spaudoje tas kolega buvo aptartas kaip svajotojas, kuris pateikė pakeitimų, bet nėra vilčių, kad tie pakeitimai bus įgyvendinti. pirmininkė, labai grubiai dabar kalbėtojas pakalbėjo. Kaip jūs galite teikti, kad mane e, pasamdė pramonė, tabako pramonė, lobisniai veiklai. Tokie teiginiai yra siaubingi. Taip elgtis negalima. mums keturis kartus kreipėsi raštu e, pramonės atstovai ir keturi skirtingi asmenys atsintė tokį patį tekstą. Yra dalykų, kuriems aš negaliu pritarti. Pavyzdžiui, paskutinis dalykas, kurį minėjo kolegė Linda McEwen. Pavyzdžiui, e, pasiūlymas, kad ateityje tabakų e, reikėtų prekiauti vos neslapčia. Čia pernelyg radikaliai užsimota. Tabakas tokia pati prekė kaip ir visos kitos. Dėl snuso. Na, čia kaip Pandoros skrynė ir galime nudegti nudegti pirštus, kiždamiesi į šitą reikalą. Švedija stodama mm, išsiderėjo specialias nuostatas ir mes turėtume palikti veiksmų mm, ar nuožiūros laisvę Švedijai, nes snusas yra grinai Švedijos klausimas ir todėl Europa neturėtų nustatinėti taisyklių. Aš atmesčiau tą pakeitimą iš principo. Taip pat nemažai kolegų pageidauja e, pakuočių, beveidžių pakuočių, ant kurių nieko nebūtų pavaizduota. Aš manyčiau, kad tai pernelyg radikalus e, reikalavimas. Apie procentus mes galime ginčytis, aš galėčiau pritarti komisijos pasiūlymui dėl pakuočių. Aš taip pat prieštarauju e, vadinamosioms plonoms cigaretėms arba mažiems pakeliams. E, pardavimų skaičiai rodo, kad tokios cigaretės labai populiarėja. Bet tos cigaretės juk nėra nekaltos, jos taip pat kenksmingos ir todėl aš kritiškai vertinu tokį produktą. Priedai dėl priedų, kurie leidžiami. Mus jau daug metų už nosies vedžioja tabako pramonė jie siuntinėja įvairiausius pranešimus, kur nurodo, kad cigaretėse yra įvairių medžiagų, tačiau konkrečiai nenurodo kokių. Aš manyčiau, kad ekspertai turėtų sudaryti sąrašą ir nuspręsti, ar mentolis gali būti tame sąraše. Aš negaliu to nuspręsti, norėčiau, kad dėl to nuspręstų ekspertai. cigaretės, jas rūkant pasiekia 800 laipsnių temperatūrą. Ir tokioje temperatūroje cukrus pakeičia savo cheminę formą. Ir todėl tik tai ekspertai gali nuspręsti, ar cukraus ir mentolio gali būti tabake. Man kelia nerima ne tiek mentolio procentas, kiek uh, tabako kultūros kultivavimas. E, taip pat žinome, kad tabakas iš Europos gabenamas į kitas šalis. Be to, kitose šalyse e, tabakas, šiltesnio klimato šalyse, tabakas subręsta geriau ir galbūt turi geresnių konio savybių. Aš, pavyzdžiui, visiškai suprantu, kad žmonės kartais e, mielai surūko cigarą. Apie snusą jau kalbėjau. Nuotraukos arba vaizdai ant pakuočių. Aš norėčiau, kad čia galiotų nacionalinės taisyklės turbūt e, tam dauguma nepritars. Dėl 75 procentų aš pasiūliau kompromisą. Yra tokių, kurie pageidauja 50 procentų. Septyniasdešimt penki procentai atvertų kelią įvairioms galimybėms. Aš todėl pasisakau už 50 procentų Taip pat turėtume suderinti šitą poziciją su pramonė. Ačiū. Iš tiesų, mums buvo pateikta labai išsami ataskaita ir suvokiame, kad neįmanoma įsigilinti į visus pakeitimus. Galbūt kai ką mes aptarsime ir vėliau. Toliau kalbės liberalų šešėlinė pranešėja Frederik Rys. Taip. Dabar e, grįžkim prie aptariamos temos. Tai pirmiausia, reikėtų padėkoti pranešėjui, nes iš tikrųjų pranešėja nuveikė e, titanišką darbą. E, Ir e, nepamirškim, kiek komitetų šiaip jau irgi dirbo su šituo klausimu. Tad e, e, iš ties darbas nebuvo šiaip jau lengvas, net ir mūsų pačiame komitete, nes matom, kiek, kokių skirtingų pakeitimo pasiūlymų buvo pateikta. Ir dabar iš vertimo matau, kad čia iš tikrųjų vėlgi E, tiesiog pakeitimais siekiama e, sušvelninti komisijos e, pasiūlymą turiu galvoje mentolio klausimą, plonų cigarečių klausimą, kitus dalykus. Bet kita vertus, manyčiau, kad apskritai mes turėtume vis dėlto išlaikyti komisijos pasiūlymo tas didžiasias linijas ir tai jau būtų savaiminė pergalė. Na, o dabar e, taip, čia tam tikrų yra parlame, e, e, prioritetų, kurie mums rūpi, turiu galvoje priedų uždraudimą, kvepiųjų medžiagų, turiu galvoje šeštą straipsnį, pirmą, ketvirtą dalis, tam tikrų kvepių medžiagų, vanilės, įvairių saldiklių uždraudimą, bet kita vertus. Uh, E, šiaip jau ir šiuo klausimu sunk, sunku pasiekti, suderinti nuomonę, visų nuomonės. Dabar dėl mentolio, tai pranešė nepaaiškino, kodėl labai svarbu išsaugoti šitą draudimą. E, toliau e, medžiagos, kancerogeninės medžiagos, prieš kurias išpoliai daromi penktas straipsnis, apie tai kalbama. Ten kalbama apie tam tikrą tokių medžiagų sąrašą, kuriuo operuojama JAV, tokių pavojingiausių sveikatai medžiagų sąrašą. E, e, tad pirmiausia, jį turėti, reikia turėti laikyti po to jau draudžiant, nu, nu, numatant e, tokių medžiagų naudojimą. Ir tai tas sąrašas iš tikrųjų suderinamas su vadinamoju teigiamu tam tikrų tokių medžiagų sąrašu. Tad 422, 424 e, pakeitimai, e, juos pakeitė ponas Florensas, e, jie, čia irgi pasirinkta gera kryptis. Tad aišku, kad mes nepritarsim tokioms radikalioms, kietesnėms linijoms, kai, už kurias pasisakė ponia Vilmot, kai kurie kiti komiteto nariai. Maničiau, reikėtų laikytis nuoseklaus, darnaus požiūrio. Reikėtų, kalbant apie mm, tabako gaminius, negalima kalbėti apie ten nulinę, vis, visišką žalos nebuvimą. Reikėtų laikytis nuoseklaus požiūrio, bet kita vertus vėl 422, e, 424 pakeitimai, tai iš tikrųjų labai radikalūs. Uh, E, yra tiesiog tais pakeitimais, kartais pakeitimai vienas kitam prieštarauja, nelogiški. Tad suprantama, liberalai, kuriems aš atstovauju, tam nepritartų ir iš karto sakau e, pranešėjai, tad Nu, tokie pakeitimai kaip 255 ir panašiai dėl e, elektroninių cigarečių, dėl jų vyksta didelės diskusijos. Nežinau, ar čia reikėtų kartoti e, argumentus. Bet mums iš tikrųjų būtų neįmanoma pritarti, pritarti tokiam pasiūlymui, pagal kurį elektroninės cigaretės sunkiau įsigijamos negu kiti tabako gaminiai. Uh, ir kaip tada iš tikrųjų galima pardavinėti tabako gaminius, tabako gaminius, kurie tiesiog ir mirties priežastis yra vieno iš e, asmens iš dviejų ir tuo tarpu, kai elektroninės cigaretės numatomos jomis prekiauti vien tik tai e, vaistinėse, yra milijonai žmonių, kurie jau e, naudojasi, rūko tokias cigaretes ir todėl tikrai tokie pasiūlymai būtų sunkiai priimami, sunkiai suvirškinami. Tad e, vėlgi man e, tai, kas pasiūlyta dėl elektroninių cigarečių, sunkiai suvokiama. Nes e, taip, tabako gabiniai, kurie būtų prieinami visur, palyginti su cigaretėmis, kurias gal, būtų galima įsigyti vaistinėse, tai nepriimtina. Uh, Na, o sutinkam su nuotolinės priekybos, pirmiausia, internetu uždraudimu, sutinkam su naujų kategorijų tabako gaminių pasiūlymu, kad čia reikėtų jiems e, leidimo. E, toliau e, pasisakom už tai dėl nemokamo cigarečių platinimo, ypač jaunimui, dėl mentolio tai pasisakom už tai, kad būtų išlaikoma dabartinė padėtis, sutinkam su e, nukrypstančiom nuostatom, kurios, kuriuom naudojasi e, Švedija ir Suomija. E, dėl snuso turiu galvoje, aš pati jo niekad ne, ne, nesu bandžiusi, bent jau, bet aš įsivaizduoju, kad tiesiog tai būtų neįmanoma dėl, dėl kvapo, dėl skonio. Uh, Taip dabar dėl vandens pypkių, šišo, e, dėl kvapiųjų medžiagų. Tai e, mes iš tikrųjų turėtume e, taip mąstyti apie, apie, apie jaunimą, nes juos pirmiausia turėtume saugoti. Na ir baigdama, aišku, čia visko aš ir nepaminėjau, tai neįmanoma, pakuočių klausimas. Tai apskritai mums 75 procentai komisijos pasiūlymo e, tinka visiškai, e, o kiti ten dalykai, tai aišku, e, galima apie tai kalbėti, bet kita vertus, manyčiau, Belgija kad, kadangi aš esu iš Belgijos, tai tai vėlgi Belgija šito požiūriu yra pirmoji ES šalis, bet aš manyčiau, kad reikėtų būti ambicingiams. Ir toliau pasakysiu įdomią mintį, e, kad čia iš tikrųjų tikras sprendimas e, tai toks, kad Taip, čia kolegos e, pasiūlymas 882, e, kur siūloma pakelti tabako gaminių e, kainas, apie, kainos, apie kainas čia kalbama. Bet kita vertus, tada jaunimas taip susidurtų su dviguba kliūtimi, tai yra tabako gaminiai kainuotų brangiau ir, ir dar kita kliūtis būtų. Uh, mes e, šiaip jau turėtume e, kitą vertus pasikonsultuoti su įvairiom ministerijom. Ir aš nesutinku, kad e, kad tabako gaminiai Belgijoje iš tikrųjų kelis kartus ten pigesni negu, sakykime, Prancūzijoje ar Junktinėje karalystėje. Tokiu būdu mes esam tiesiog užversti tabako gaminiais. Ačiū. Dann, äh, Satuhasi, die heute Toliau Sato Hasi. Thank you very much and thanks a lot for the rapporteur. Ačiū ir dėkoju pranešėjai. Aš galiu pritarti įvairiais klausimais. Taip pat malonu, kad EPP kolega ponas Florence sukritikavo kolegas, kurie tik tai aklai perkelė pasiūlymus, kuriuos pateikė pramonė. Tris. Aš norėčiau. Tris klausimus norėčiau pakomentuoti. Pirmiausia, tos e, e pakuotės be paveiksliukų. Reikia prisiminti, kad rūkimas yra žudikas. 700 tūkstančių žmonių kiekvienais metais be laiko e, cigaretės nužudo. Ir neturėtų būti leidžiama rinkodaros metodais reklamuoti tokį produktą žudiką e, gražiais pakeliais, gražiomis spalvomis ir šriftais. Pakuotės yra kompanijų, įmonių rinkodaros priemonė ir todėl mes turėtume pasisakyti tik už beveidę pakuotę. Antras klausimas - priedai. Linda labai sėkmingai paaiškino, kodėl priedai ir skoniai, įskaitant mentolį, turėtų būti uždrausti. Noriu priminti kolegoms, kad yra tokia Pasaulio sveikatos organizacijos pagrindų konvencija ir ji ragina pasirašiusias šalis uždrausti arba riboti ingredientus, kurie pagerina tabako produktų skonį ir suvartojimą. Ir uždrausdami skonio stipriklius mes pasielgtume taip, kaip rekomenduoja PSO. Ir dar vienas dalykas, kurį minėjo ponė Makavan ir ponė Rys. Mūsų nuomonė tik tos medžiagos, kurios nėra skonio stiprikliai arba nėra medžiagos, kurios didina tabako produktų ir cigarečių patrauklumą. Tik tos medžiagos galėtų būti naudojamos. Ir tik tos medžiagos, kurios pačios savaime nėra kenksmingos. Štai toks kriterijus galėtų būti naudojamas sprendimą priimant. Ir tai yra nurodyta mūsų pakeitime 583. Trečias punktas – tai elektroninės cigaretės. Manau, kad jų reikia, kad vartotojai, rūkaliai, kad mes jiems padėtume mesti rūkyti. Mums buvo pateikti tyrimai. Iš jų aiškėja, kad elektroninės cigaretės šiuo metu nėra nei patikimos, nei saugios. Ir todėl jas reikėtų klasifikuoti kaip medicininius produktus, taip kaip siūlo komisija. Tačiau tai nereiškia būtinai, kad elektroninės cigaretės būtų parduodamos tik tai vaistinėse. Pačios valstybės narės turėtų apsispręsti. Mes negalime priimti tokio sprendimo. Tik valstybės narės gali nuspręsti, ar tokie produktai galėtų būti parduodami tik vaistinėse ar ir įprastose krautuvėse. Reikalavimas leidimo, e, kad būtų tokiams elektroniniams cigaretėms išduodamas leidimas kaip medicinos produktams, dar nereiškia, kad jos būtų parduodamos tik vaistinėse. Šiaip ar taip, pramoniai reikia suteikti pereinamą į laikotarpį keturių metų. Ketvirtas klausimas, kurio dar niekas nekomentavo, nors mes pateikėme pakeitimų tuo klausimu ir dabar aš noriu tai paminėti, tai polonis cigaretėse. Polonis. Tokio priedo specialiai nededama, tačiau tabake jis atsiranda kaip urano skilimo produktas. Ir jis atsiranda iš trašų, kuriuose yra urano. Deginamas polonis e, e, patenka į e, plaučius ir yra, e, tampa vadinamojų alfa dalelių skleidėjų. Tai yra radioaktyvu. 20 cigarečių surūkius yra lygų, tarsi pasidarytum 200 rengeno e, krūtinės lastos nuotraukų per metus. Tai didžiulė dozė. Yra paprastų būdų, kaip sumažinti polonio kiekį tabake. Todėl mes siūlome polonio ribojantį kiekį nustatyti cigaretėse. Ačiū poniai Hasi. Toliau Ana Rosbach. Ačiū. Aš noriu padėkoti pranešėjai už gerą bendradarbiavimą ir pranešimą. Aš pabandysiu konkrečiai pateikti keletą komentarų. Pirma, apie elektroninės cigaretės. Dėl elektroninių cigarečių mums kyla abejonių dėl pranešėjos metodo ir dėl įvairiausių pakeitimų, kurie buvo pateikti Aš galėsiu sukonkretinti, jeigu reikės. Milijonai europiečių realiame pasaulyje yra priklausomi nuo nikotino. Ir jeigu mes leisime jiems ir toliau rūkyti, jie nuo to mirs. Pranešėja siūlo riboti elektroninių cigarečių prieigą. O mes manome, kad elektroninės cigaretės galėtų būti geriausia priemonė, kaip mažinti mirčių nuo tabako skaičių. Todėl mes siūlome, kad vėliausiai 2017 metais komisija pasiūlytų ir pateiktų išsamų rizikos įvertinimą taip pat kaštų ir naudos analizę dėl e-cigarečių. Gerbiami kolegos, čia kalbame apie milijonus gyvybių ir svarbu, kad mes priimtume patį geriausią, patį praktiškiausią teisės aktą dėl e-cigarečių. Toliau, pakuočių standartizavimas ir įspėjamieji užrašai. Pripažįstame, kad tikslas yra gerinti gyventojų sveikatą. Tačiau tuo pačiu e, mums nerima kelia laisvos rinkos dalykai. Magen pasiūlyme yra e, siūloma elgtis panašiai kaip Australijoje. Tačiau mes galbūt net viršijame direktyvos tikslą ir viršijame proporcingumo principą. Ar tikrai direktyva turėtų panaikinti įmonių galimybę vykdyti savo rinkodarą? Mes norėtume, kad e, standartizuotos pakuotės labiau saugotų gyventojų sveikatą. Taip pat ir taryboje panašus klausimas buvo iškeltas, kad šitas aspektas jam gali būti nepritarta pirmo nagrinėjimo metu. Ir privačiai aš manau štai kaip. Kad rukoriai pripranta prie tų mm, baisių vaizdelių ir nebekreipia jos dėmesį. Dėl snuso, skandinaviško fenomeno. Man atrodo, kad tai ne tik tai e, švediškas fenomenas. Ir danai, ir suomiai, ir norvegai yra dideli snuso, kramtomojo tabako mėgėjai. mėgėjai. Ir todėl svarbu, kad su šiuo pasiūlymu mes paliktume erdvės toms valstybėms, kurios e, tradiciškai, istoriškai uh, naudoja tokį tabaką. Ir e, norėtume, kad snusas būtų legali tabako rūšis. Tikiuosi, kad ateityje, e, tarkime, kavoje kofeino mums niekas nedraus. Taip kaip dabar e, tarsi bandoma drausti tam tikras tabako rūšis. Ich sag mal, Liebe Anna Rosbach, liebe Anna Rosbach, einige Kollegen. Gerbiama Ana, kai kurie kolegos norėtų dar plačiau užsimoti. Ir kavą gerti tik tai iš nacionalinę simboliką pažymėtų podelių. Sì, grazie Presidente. Io continuo a essere estremamente critico su questo testo come è arrivato alla Commissione. Labai ačiū. Aš labai kritiškai vertinu šį komisijos tekstą. Kaip ir mūsų pranešėjos talibanišką požiūrį. Taip, ponė Rosbach. Vieną dieną kas nors mums galės pasakyti, kad kofeinas irgi yra pavojingas ir jį reikia uždrausti. Aš lygiai taip galvoju. Jūsų tekstas su visais pakeitimais e, tampa rykšte rūkoriams, piliečiams. Aš be abejo prieštarauju, kad E, būtų parduodama nepilnamečiams tabako gaminiai, bet pilnamečiai žmonės gali patys nuspręsti, ar žudytis ar ne. O mes kaip teisės aktų kuriejai e, turime būti kantrus, negalime e, priekaištauti žmonėms rinktis to, kas jiems labiausiai patinka, nes ES teisės aktų kuriais tai, ką paims ir nuspręs, kad suaugęs žmogus nebegali rūkyti, nes jam tai yra nesveika. Tai nėra teisinga. E, rytoj galbūt jau pradėsim drausti kofeiną, paskui gal ir pavojingas sporto šakas, nes jūs yra pavojingas. Riebalus, alkoholį ar panašiai, visa tai yra negerai sveikatai. Aš norėčiau pakartoti tai, ką sakė e, pranešėja apie seminaro organizavimą. Aš manau, kad reikėtų turėti pasirinkimo laisvę. Manau, kad Europos komisija turėtų organizuoti informavimo kampanijas mokyklose. Nežinau, kaip yra kitose valstybėse narėse, bet Italijos mokyklose nėra absoliučiai nieko daroma, kad vaikams būtų paaiškinta e, rūkimo žala, e, kad vaikai būtų informuojami. Galbūt e, toks nedėlis kiekis informacijos galėtų daug ką padaryti. Jeigu žmogus turi informacijos, jis žino, kas yra kas, suaugęs gali pats pasirinkti, nekeldamas grėsmės kitiems. O dabar, jeigu mes pradėsime drausti rūkyti visur, nebus gerai. Galbūt nereikia leisti rūkyti patalpų vidose ir e, tokiu būdu trukdyti kitų gyvenimą. Bet e, teisės aktų kuriejai negali e, E, reglamentuoti, ar žmogus nori rūkyti ar ne, ar nori rūkyti storą ar ploną cigaretę. Ne mes turim pasakyti tiems žmonėms, ar jie turi teisę tai daryti ar ne. Kas čia kalba dabar apie lengvųjų narkotikų liberalizaciją? Jų rūkimas atrodo nieko blogo nedaro. Ar <laughs> jūs sakot, kad reikia tai, ta, ta, tas medžiagas liberalizuoti? Uh, Aš iš tiesų manau, kad mes kalbame apie asmens laisvės ribojimą. Dar elektroninių cigarečių. Ir čia man tiesą sakant šiek tiek neramu. Aš nesu tas žmogus, kuris e, niekad negerai nesijaučia. Aš žinau žmonių, kurie yra norėję mesti rūkyti. Ir tos elektroninės cigaretės e, yra kaip pakaitalas cigaretėms jos e, padeda atsikratyti rūkimo. E, žmonės yra įpratę tiesiog e, prie to judesio rūkytojo rūkimo ir kai perima elektroninę cigaretę, tai jiems pamažu leidžia to atsikratyti. Kai kas sako, kad tai yra tarsi protezas cigaretėjai, galbūt tai yra vaistas. Aš tai traktuoju kaip cigaretės pakaitalo, jokių būdų ne vaistą, ne medikamentą. Baigdamas aš noriu pasakyti, kad šis Europos parlamento tyrimas, man atrodo, labai įdomus. Kalbame apie tai, kokią įtaką tai turi ūkio, ūkio raidai, darbo vietoms. Kalbame apie e, kontrabandos išplitimo grėsmę. Taip pat ir apie tai, kad e, pakoleguotos sąlygos e, gali turėti vienokią ar kitokį poveikį. Daug kas abejoja komisijos pasiūlymų ir aš galiu dar kartą pakartoti, kad asmens laisvė turi būti mūsų politikų e, pagrindinis tikslas ir mes jokių būdų negalėtume e, kurti teisės aktų ribojančių saugusių žmonių gyvenimą. Pone Anderson, guoja vardu. Äh, Porą minučių prašo per traukėlės pirmininkas. E, aš noriu pasakyti, kas nori kalbėti. Sommer, Holger Kramer, Peter Liese, äh, Herr Bartolozzi, dann Glannis Wilmot, äh, Andras Perillo Rodriguez, dann Esther de Lange und Christopher Fjellner und Edith Estrella. Habe ich jemanden vergessen? Ar visus e, išvardinau, nieko nepamiršau. Kollegin Gardini kommt noch drauf. Gardini. Ir aš e, siūlau, kad e, visi kalbėtumėt nelgiau kaip po tris minutės, kad visi spėtumėm. Ir visi turėtumėm galime pasisakyti tokią svarbę temą. Richardas Zyberis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, visiems kolegoms, kurie dirbo uh, E, šiuo klausimu. Ačiū pranešėjai, e, šešėliniam pranešėjui e, ir kartu kitiems, kuriems teko kaip tik nagrinėti šitos pakeitimų pasiūlymus. Mes iš tikrųjų esam teisėkuros subjektas, teisės aktų leidėjai ir todėl labai svarbu, kad tabako gaminiai tikrai būtų kuo saugesni Ir todėl aš nemanyčiau, kad e, mes čia tiesiog turėtume nustatyti vienokius ar kitokius draudimus, betodairiškus draudimus. Užuot tai darę, mes turėtume siekti, kad tabako gaminių būtų sumažio, suvartojama kuo mažiau ir kartu e, tabako gaminiai, kurie platinami, kad jie būtų kuo saugesni. E, dabar e, tabako pramonė, aišku, turi savo interesų, E, turiu galvoje jų naudojamus priedus, tačiau jų priedų ir kitų dalykų naudojimą reikėtų padaryti kuo skaidresnį. Tad tai labai svarbu, labai svarbu, kad mes laikytumėmės štai tokio požiūrio. Tai viena. Kita. Norėčiau e, paminėti e, riziką susijusią su pasyviu rūkimu, turiu pirmoji galvoj E, nešių moterų rūkimą, daroma žala dar e, vaisiui ir apie tai kalbama 1063-64 e, pakeitimuose apie pasivaus rūkimo žalą. Toliau. Vaizdai jų dydis, e, iš tikrųjų, kiek jie veiksmingi, tai gali parodyti e, tyrimai, bet labai svarbu, kad e, tokiais vaizdais jaunimas pirmiausia būtų atgrasinamas rūkyti. Dėl elektroninių cigarečių, tai manyčiau, reikėtų vis dėlto įvertinti komisijos siūlomą priemonę, kiek ją būtų galima siekti geresnės gyventojų sveikatos. Ir be to dabar e, tabako pramonė, e, jos būtent lobistinė veikla e, iš tikrųjų kartais viršyje visas ribas daromas, stengiamasi daryti spaudimą Ir tokiu būdu mes turėtume aiškiai pasakyti tabako pramoniai, kad e, turėtume žaisti pagal atvirą žaidimo e, taisyklės, kad e, iš tikrųjų tai, ką mes nusprendžiam, metodariškai nepaveiktų neigiamai viso šitos pramonės. Ačiū. Toliau Renate Somer. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, dabar kalbam apie teisėtus tabako gaminius, o manyčiau, daugelis e, pakeitimų šiaip jau tikrai jais per toli tarsi nueinama. Suprantama, tabako gaminiai turėtų būti saugus ir reikėtų kartu siekti, kad kuo mažiau jaunimo rūkytų. Bet kita vertus, juk galima dabar e, taip kalbėti ir apie turimų teisės aktų turinį, bet kita vertus e, tabako gaminių vartojimą reglamentuoja nacionaliniai įstatymai, tam turbūt gal ir e, turint galvoje dabartinę ekonominę krizę, tai gal net ir ciniška kalbėti apie tai, kad, e, sakykime, kad komisijos argumentas, kad ten 5000 darbo vietų išnyktų, jeigu, jeigu su, sumažėtų tabako gaminių e, gamyba. Tad e, iš kur tokios mintis? Be to, neturėtume pamiršti, kad žmonės, kurie praranda darbo vietas tabako pramonėje, jie kartu irgi yra tabako gaminių vartotojai. Tad tos aplinkybės neturėtume išleisti iš akių. Mes juk atstovaujam piliečiams. Bet kita vertus vėl e, kalbam apie teisėtus tabako gaminius ir, ir, ir, ir tokiu būdu, jeigu dabar bus naikinamos e, šios pram, pramonės sektoriaus darbo vietos, tai, tai mes savotiškai irgi už, būsim dėl to kalti. Toliau, be visa kita buvo, e, tai yra pasiūlymas dėl e, pakuočių supaprastinimo, standartinimo, bet manyčiau, tokie pasiūlymai yra netinkami, kadangi dėl to kyla grėsmė, e, kad bus padirbinėjama cigarečių. Mes turėtume rūpintis geresniu, geresniu informacijos pateikimu, vaizdų pateikimu ant pakuočių. Toliau, dėl elektroninių cigarečių aš irgi pasisakau prieš tai, kad tokios cigaretės būtų pardavinėjamos vien vaistinėse. Tačiau e, joms ir panašiems tabako e, gaminiams e, turėtų būti išduodami leidimai. Dabar dėl snuso, tai be atodiriškai jo nebūtų galima, ne, ne, nereikia jo drausti, dėl kvapiųjų medžiagų e, draudimo tas pats pasakytina. Na ir dar, beje, Linda McKeven e, tą paminėjo, tai deleguoti į teisės aktai, kuriuos e, siūlo komisija. Daugelis deleguotųjų teisės aktų numatomų tam tikrose srityse, to rezultatas bus uh, E, tas, kad ES teisės aktų leidėjai tiesiog e, iš jų bus atimta e, teisė, leidybos teisė ir komisija pati tada jau savo nuožiūrą leis įstatymus. Jei deleguoti į teisės aktą yra grinai techninio pobūdžio, tai dar būtų pateisinama. Tačiau vis dėlto tos rytis, kuriuose komisija numato deleguotusius aktus, yra nepriimtina. Ačiū. Toliau e, Form Andersen. E, pone, fru, e, pone Andersen, šešėlinė pranešėja, GUE frakcija. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai Atsiprašau, kad aš vėlai įsiliejau į šią diskusiją, nes kitame komitete turėjau dirbti. Taip, iš tikrųjų mes turėtume e, įvertinti tuos daugiau kaip 1300 e, pakeitimų. Tai aišku, kad tabako pramonė iš tikrųjų įspūdingą lobistinę veiklą atliko E, bet e, kita vertus mes turėtume pirmiausia mąstyti apie piliečių sveikatą. Esu tikra, kad standartinių pakuočių klausimas jau buvo aptartas, tik tai norėčiau atkreipti dėmesį į šią savaitę Airijoje įvykusius tam tikrus įvykius. E, tad mūsų pirmą kartą, aš manyčiau, Airijos ministras pirmininkas kalbėjo apie tai, tai yra, pakalbėjo, kad priimtas sprendimas įdėkti standartinės pakuotės. Tai bus pirmoji ES valstybė ir antroji po Australijos pasaulyje, kuri numatys e, tokias, tokią priemonė. Ir aš įsivaizduoju, kad toliau vyks e, diskusijos e, toliau dėl kvapiųjų medžiagų. Komisija siūlo leisti tam tikras kvapesias medžiagas e, ta, iki tam tikrų ribų. Tačiau aš norėčiau, kad būtų uždraustos tos kvapiosios medžiagos, kurios nereikalingos, būtent turiu galvoje tokias kvepesis medžiagas, dėl kurių patrauklesni pasidaro tabako gaminiai. Komisijos pasiūlymai būtų sunkiai įgyvendinami. Dabar daugelis tų priedo e, tikslų tai tiesiog užmaskuoti tabako gaminius, tiesiog e, suteikiant jiems tam tikro uh, kvapo. Antai vienas tokių priedų - cukrus tabako gaminiuose. Nemanyčiau, kad čia turėtų būti e, numatoma išimtis. Taip, dėl cukraus tabako gaminys lengviau vartojamas, jis pasidaro patrauklesnis. O e, pagal pasiūlymą draudžiama naudoti visus ingredientus, dėl kurių tabako gaminiai pasidaro patrauklesni. Tad e, taip, taip, taip kai kas pasisako už mentolio išlaikymą ir, ir e, Tad bet kokios kvapiosios medžiagos ar skonio medžiagos neturėtų būti leidžiamos. Jeigu mes iš tikrųjų mastom apie gyventojus, ypač jaunus žmonės, tai aš vis dėlto pasisakyčiau už teigiamą tokių papildomų medžiagų naudojimą. Ir e, apie tokius priedus, e, priedų sąrašą, kuriuos galima naudoti tabako gaminiuose. Būtent tik tok, tokios medžiagos, kurioms e, buvo e, išduotas leidimas tam tikra išimtis. Tad dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už tikrai įspūdingą darbą. Ačiū. Toliau ponas Kramė. Ačiū, ponė pirmininkė. Maničiau, demokratinių diskusijų, per demokratinės diskusijas mes turim teisę e, keistis nuomonėmis. Ir e, E, o dabar kai, kurios, kai kurie pasisakymai jau savotiškai stigmatizuojami, kai kurie kalbėtojai irgi stigmatizuojami, esą kaltinami, jog jie tarnauja lobistams, bet aš manyčiau taip, čia svarbiausia mes turėtume siekti, kad mūsų diskusija būtų kokybiška, o ne kalbėtume, nekaltintume vieni kitų kas kam tarnauja. Apie tai galim kalbėti, jeigu norim per kavos per traukėlę. Ne, bet kažkas sako iš salės, kad apie tai galim visiškai kalbėti ir čia salėje, bet taip, bet mes kitą vertus jau ilgai apie tai kalbėjom ir pirmininkas sako, per kavos per traukėlę tą galėsim padaryti. Toliau kalbėtojas sako, kai kas E, sako, jo komisijos direktyvos pasiūlymų per toli nueinama. Aš norėčiau sutelkti dėmesį į pakuočių klausimą. Tai iš tikrųjų 12-13 e, straipsnis apie tai kalbama. Ir čia galima klausti, o kodėl ES pati šiaip jau negamina pakuočių. Uh, E, nepamirškim, kad ES yra pasirašiusi deklaraciją PPO ir, ir kaip tik pagal kurią e, vėlgi 50 procentų yra tinkamas e, skaičius. Aš čia neižvelgiu jokio politinio pagrindo. Tad dabar jau 75 procentai nurodomi ant pakuočių arba ar tada jau bus nus, nuspręsta dėl tų tokių beveidžių pakuočių, bet aš pasigendu vėlgi tiek e, tam tikrų pagristų pro, e, profesinių, tiek, tiek politinių argumentų. Be to e, sukamojo tabako atveju, tai kai kas siūlo maišelius, bet kita vertus, kodėl maišeliai, kodėl ne, ne, ne tam tikri flakonai ar dėžutės apvalius. Aš šiaip jau bandžiau susisiekti su komisijos tarnyba, norėdamas e, išsiaiškinti, bet atsakymo negavau. Be to, dabar dėl snuso, tai vėlgi komisija, tai yra bend, tai, dėl pakuočių, e, komisija labai aptakiai sako, kad e, pasitelkia labai tokią aptakę formuluotę, kuri man primena komunistinio režimo laikus ir aš čia neįsivaizduoju, kasgi tada galėtų dėl to spręsti, kaip tą būtų galima reglamentuoti. Uh, deleguotaisiais teisės aktais. Aš manyčiau, šit dabar e, tas teisės akto pasiūlymas iš tikrųjų tik sustiprins e, piliečių kritiką ES e, adresu, nes iš tikrųjų juk mes kalbam apie temą, kuri, kuri labai svarbi visuomenės sveikatos prasme. Labai ačiū. Aš dabar pasistengsiu e, atsakyti į pastabas, į klausimus. Taip, čia buvo kalbama apie CO2 emisijas kitam kontekste. E, buvo kalbama apie įvairias svajones, svaičiojimus ir panašiai. O mes dabar bandom vis dėlto pasiekti vienokį ar kitokį kompromisinį susitarimą. Bet Taip, dabar grįšiu prie aptariamo klausimo. Aš pritariu komisijos direktyvos pasiūlymui, išvelgiu jame tinkamą pusiausvyrą tą progą norėčiau padėkoti pranešėjai Lindai McGavin, kuri vis dėlto pasisako už silpnesnį reglamentavimą. Dėl toliau priedų e, ponas Florence minėjo, kad tai e, reikia ir kartu buvo pasakyta, kad reikia re, geriau reglamentuoti elektroninės cigaretės svarbiausi pakeitimo pasiūlymai 1, 3, 4, 5, 13, 44. Tačiau Linda Makeiven, kaip ir kiti kolegos, siūlo, kad didesnį dėmesį reikėtų sutelkti į pasyvų rūkimą ir jo žalą e, vaikams. Bet e, jeigu dabar šiaip gatvėje paklaustume žmonių, ar rūkimas e, pavojingas, kad jis gali sukelti vėžį, tai daugelis atsakytų taip. Tačiau kita vertus nepamirškim, kad rūkimas, pasyvus rūkimas yra ir vaikų mirtingumo, astmos, meningito e, sukelėjas. Sukelė, apie tai bylo faktai. Tad e, taip, kitais žodžiais tariant, mes e, iš tikrųjų darom žalą vaikams, tad e, reikėtų aiškesnių taisyklių ir todėl aš norėčiau, kad pritartumėt tiems paminėtiems pakeitimo pasiūlymams. Dabar kai kas sako, kad ne čia reikėtų svarstyti tokius techninius dalykus, apie tai kalbama per komitologijos procedūrą, ten, ten dalyvauja ekspertai. Bet kita vertus, mes apie tai galim aptarti ir čia. Uh, ir parlamentas šiuo klausimu turi tarti žodį. Nemanyčiau, kad e, tas detalės būtų galima pavesti vien komitologijos procedūrai. Paulo Bertolucci. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui, pranešėjai, už visą padarytą darbą kartu su kitais kolegomis iš Italijos dirbančiais e, aplinkosaugos komitete esame pateikę visą eilę pakeitimų. Tai, kas mums rūpi dėl e, galimo poveikio intelektinės nusavybėms teisėms, e, konkurencingumui rinkose, piliečių saugumo atžvilgių, viską stengiamės surašyti čia į žodžius. Aš nemanau, kad e, e, viskas būtų naudinga visuomenės veikatai. Mes turim labai daug abejonių. Aš jau abejoju dėl to, kokį juridinį pagrindą pasirinko komisija. Esmė yra ta, kad reikia pagerinti vidaus rinkos funkcionavimą. Tas tekste atsispindi. Daugumos nacionalinių pasirink, e, parlamentų pasirinkta vienbalsė pozicija vieningą poziciją. Ir tarp jų yra ir Italijos senatas. Yra tokia, kad direktyvos projekto subsidiarumą aptarianti dalis jiems yra neprimtina. Kalbant apie tabako gaminių pardavimą ir pakavimą, atrodo, kad pasiūlymo tikslas čia nėra įgyvendinamas. Tai tik tai trukdo vidaus rinkos funkcionavimui. O be to yra priemonių, E, kurias turėtų dėl kurių turėtų nuspręsti pačios valstybės narės. Ta pat galim pasakyti ir apie vienodų standartinių pakelių įvedimą. Jeigu um, reikalaujame, kad būtų daugiau įspėjimų apie rūkimo žalą, tai tikimės uh, naudos sveikatai. Tai Ir tai galbūt vis tik tai e, tur kitaip galėtų būti vertinama intelektinės nusavybės teisų požiūrių. TRIPS, e, TRIPS sustarimas galbūt pažeistas. Kalbame apie e, sumažintos rizikos produktus šitaip pat, kaip ir apie elektroninės cigaretės, jau daug kas buvo pasakyta apie tai. Europos komisijai yra labai suteikta daug įgaliojimų šiuo tekstu, o mes turėtume e, tai susiaurinti. E, neretai tie įgaliojimai yra suteikiami komisijai be jokio pagrindo, reikėtų juos palikti valstybėms narėms. Visos valstybės narės pajaus e, mūsų siūlytų pakeitimų įtaką tie pakeitimai, e, tikimės, pasiūlyme atsispindės. Mes rūpinamės vartotojų sveikata ir stengiamės sumažinti nelegal, nelegalią prekybą ir kontrabandos mastus. Tai yra mūsų tikslas. Aš visapusiškai esu įsitikinęs, kad pasiektume žymiai geresnių rezultatų, mažindami rūkorių skaičius, jeigu ne pasiūlyme numatytas priemonės įgyvendintume, o užtikrintume, kad iš tiesų investuosime į informavimo kampanijas, švietimo akcijas. Vartotojai turi e, būti geriau informuojami, ypač jauni žmonės ir nieščios moteris. Ačiū. Labai ačiū pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti e, su didelė dalimi to, ką sakė Martinė Anderson. Aš e, sveikinu Airijos vyriausybės pasirinktą poziciją. Bet šioje diskusijoje man buvo šiek tiek liūdna, tiesą sakant, kalbėti, kad e, girdėti, kad žmonės prilygina rūkimą su kofeinu ir panašiai. Diskusija nusmunka iki tokio ligmens, kokio mes neturėtume pasiekti. Mes nekalbam apie rūkimo uždraudimą, mes nekalbam apie pasirinkimą laisvę, bet negalime numenkinti, kokia didelė tai yra visuomenės veikatos problema. E, vie, kas antras e, rūkorius nuo to miršta. Tai labai brangiai kainuoja. Be to tai brangiai kainuoja gyvybių atžvilgių. Tai nėra kažkoks tai kvailas smulkmeniškas klausimas. Ta problema yra per daug rimta, kad mes ją sumenkintume. Aš pateikiau daug pakeitimų skirtingais klausimais kartu su kolegomis ir iš kitų frakcijų neaiškinsiu jų dabar detaliai, dėl elektroninių cigarečių noriu pasakyti, kad jos turėtų būti traktuojamos kaip bet koks kitas produktas padedantis mesti rūkyti. Ir aš nežinau, kas galėtų pakeisti mano nuomonę. Vienas konkretus klausimas. Tabako stendai, tabako pardavimo taškai, diskusijų apie tai nebuvo daug kalbėta. Jau yra nemažai valstybių narių įvedusių tam tikrus draudimus tabako uh, E, pateikimui parduotuvėse tabako gaminių išdėstymui parduotuvėse. E, tai turi būti daroma taip, kad būtų neskatinami ypač paaugliai rūkyti. Nuojoje Zelandijoje, pavyzdžiui, yra rastas toks tabako gaminių išdėstymo būdas, kuris tris kartus sumažino e, tabako gaminių patrauklumą. Tabako pramonė E, labai aktyviai dirbo, stengdamasi mažas parduotuvėlės patraukti į savo pusę, kad jos reikalautų, kad būtų leidžiama parduoti tokius produktus. Tabako pramonė e, kelia bylas teismuose e, valstybėms, sakydamas, kad jos iškraupo vidaus rinką. 2011 metais Norvegijoje tai buvo, todėl mes turim spręsti tas problemas ES lygių. Sklando gandas, kad uh, E, tabako gaminių išdėstymo uždraudimas komisijos pirmajame pasiūlyme buvo įrašytas, bet paskui jis buvo išimtas. Labai gaila, jeigu taip iš tiesų atsitiko. Aš tikiuosi, kad komitetas šią problemą rimtai aptars, nes jeigu tokį draudimą vestume, tai būtų naudingas būdas kovoti su rūkimu, ypač e, jau, rūkimo plitimu tarp jaunų žmonių. Taip apsaugotume jaunimą nuo lygų, mirčių ir neįgalumo kylančio dėl rūkimo. Ačiū. Toliau ponios, ponas Rodrygės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pasiūlymas siekia tikrai toli. Mes e, jau 12 metų gal e, direktyvos šią temą nekeitėme, todėl dabar teisingą kryptį pasirinkome. Tačiau matome visą interesų konglomeratą kai tik tai tokias temas pradedame spręsti. Lobistai dirba nepaprastai aktyviai, ypač Ispanijoje, kuri gamina e, daug tabako gaminių. Mes labai daug laiko turėjome praleisti aiškindami apie ką toje direktyvoje nėra kalbama, ne tiek apie tai, kas čia yra kalb, aptariama. E, Siekiamegi sukurti subalansuotą rezultatą, norime subalansuoti e, rūkimo ribojimus su tų, kurie siekia pelno poziciją. Reikėtų išlaikyti e, tam tikras išimtis, manau, ypač, pavyzdžiui, cigarams. E, jauni žmonės nepradeda rūkyti e, nuo kubietiškų cigarų. Todėl jiems turėtų būti pritaikyta išimtis. Yra pakeitimas įvesas dėl 10 procentų, bet pažvelgti valstybės, kur žmonės labiausiai rūko ir suprasime, kad pagal jas negalime visko nustatyti. Įvertinkim padėtį skirtingose šalise. Žmonės, kurie rūko tabaką, jie rūko tabaką, jiems nereikia cinamono ar šokolado. E, reikia vertinti priedus, galbūt cukrų, bet e, gali būti, pavyzdžiui, kad kokiu nors lapu yra pridedama papildomai. Ir e, reikia įvertinti, kokia yra nikotino koncentracija. Net ir obol, e, apelsinų sultis vertindami matome, kad yra tam tikra dalis koncentrato, paskui yra kažkiek tai cukraus, yra kažkiek tai vandens. Mes e, nekalbam apie produkto išniekinimą. Mes e, turim diferencijuoti skirtingus priedus. Reikėtų siekti konsensuso, bet siekdami pusiausviros turėtumėm neužmiršti, koks yra direktyvas pagrindinis tikslas – O tikslas yra užkirsti kelią jauniems žmonėms pradėti rūkyti, ne, ar tiesiog atkalbėti juos nuo rūkimo ir apsaugoti visuomenės sveikatą. Sveikatos srityje komisija yra iškėlusi iniciatyvų, apie tai jas sveikatos apsaugos komitete jau kalbėjome. Ir dabar mums rūpimas problemas turime kelti su gamintojais. Turime tvirtai laikyti savo pozicijas, atsispirti visų lobistų interesams Negalim prare, pamiršti, kad mūsų tikslas apsaugoti visuomenės sveikatą, bet tuo pat metu neturim radikalai svirsti, negalim drausti visko ir pradėti kištis Europos piliečių gyvenimus. Ačiū. Many others, but not all, I've heard. Is, is my... Pirmininkė, kaip ir daugelis kitų, bet ne visi, aš e, norėjau, kad uh, šiuo dokumentu būtų užtikrinta, kad tabako pramonė nerastų naujų vartotojų, o tie, kurie jau yra jos vartotojais, e, pradėtų keisti savo įpročius. Belgija įvedė rūkimo draudimą restoranuose ir baruose. Ir pastebėta, kad nuo to draudimo įvedimo E, vaikų ankstyvo mirtingumo atveju skaičius sumažėjo, taigi įtaka yra akivaizdi. Aš remiu Piterio Lyzės pakeitimus, aš po jais pasirašiau ir ten kalbame apie poveik, rūkimo poveikį dar negimusiems kūdikiams. Bet tuo pat metu aš noriu išskirti dar vieną problemą per man skirtas 3 minutės. Tai yra, jau dabar tabako pagrindų konvencijoje yra sakoma, kad valstybės narės turi uždrausti uh, produktų skirtų vaikams gamybą. Tai yra tos e, šokoladinės cigaretės e, arba žaislinės cigaretės. Aš irgi gaudavau tokius e, dalykus, gal ne per kalėdas, bet prieš keletą savaičių anksčiau. Dabar manome, kad reikia uždrausti tokį dalyką, nes taip vaikai tarsi susipažįsta su rūkimu ir tie dalykai kol kas nėra uždrausti. E, įdomu yra tai, kad šiandien vaikus, vaikams privilioti skirti produktai yra patrauklesni negu šokoladinės cigaretės ar žaislai, kuriuos mes pažįstame. Aš, pavyzdžiui, žinau, kad egzistuoja tam tikras pieštukas, kuris yra vandens pypkės formos. Jame nėra nikotino, jame yra tik tai vanduo ir kvapas, bet e, e, kitas dalykas yra tas, kad mes net nežinom, kokios e, žalos veikatai tie kvapai daro. E, O, o jie yra labai patrauklus vaikams, nes jie yra ryškių spalvų, rūžavi, žali, e, švytintys ir vaikai yra labai lengvai sugundomi rūkyti, nes kai jie įkvepia, užsidega raudona lemputė. Ir aš mačiau aštuonerių metų vaikus vandens, su tokiamis vandens pypkėmis žaidžiančius. Man atrodo, kad e, pramoniai e, kol kas E, nesuteikėme pakankamai nurodymų, kaip e, uždrausti e, tokių produktų plitimą tarp vaikų. Lygiai tą patį aš galėčiau pasakyti apie tas šokoladinės cigaretės. Aš žinau, kad ponerys pateikė atitinkamų pasiūlymų. Mano nuomonė, būtų sunku teisiškai suformuluoti tokių produktų uždraudimą. Aš sakyčiau, tai yra imitaciniai tabako gaminiai, galbūt mes galėtume apimti, bet ta formuluotė labai nelanksti. Man visai nesvarbu, kaip mes tai vardinsim, bet svarbu, kad toks draudimas būtų įvestas. Ir paskutinis dalykas, dėl deleguotojų aktų. Nepamirškit, kad ne tik parlamentui, ne tik Europos parlamentui turi rūpyti Europos komisijos bandymai sutelkti visas galės peržiūrėti šį teisės aktą pačioje komisijoje. Turim priminti, priminti komisijai, kad ji nėra tiesiogiai išrinkta institucija. Visa eilė, tarp kitko, ir nacionalinių parlamentų e, išreiškė susirūpinimą, kad ateityje atsiras e, kon, parlamentinės kontrolės toka, jeigu Europos komisija turės per daug deleguotųjų galių ir galės pati iš dalies arba visiškai peržiūrėti tuos deleguotus aktus ateityje. Aš žinau, kad Olandijos nacionalinis parlamentas <clears throat> yra dėl to susirūpinęs, bet žinau, kad jis nėra vienintelis. Remiu Lindą, kai e, ji ypač sakė, kad reikia riboti Europos komisijos ambicijas čia. Next speaker is Christopher Fjellner. Ačiū, Kristoferis Fjellneris. President. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Lindai už tai, kad ji išsiaiškino uh, dvi taisyklės susijusias su snusu. E, reikia pasirinkti. Arba Europos Sąjunga turi leisti snuso platinimą visur, arba gerbti Švedijos įstojimo Europos Sąjungos sutartį ir pritaikyti išimti Švedijai. Nes labai svarbu žinoti, kad jeigu šią problemą tiesiog ignoruosime ir apie ją nekalbėsime, tai e, nebus geras variantas. Reikia vienai per kitaip bandyti tą problemą išspręsti. Dokumentas, kurį dabar svarstome, e, keičia esamą padėtį sakome, kad draudžiame snusą vidaus rinkoje, bet pradedame jį reguliuoti ir Švedijoje. Švedijos žmonėms tai negali būti suprantama. Ir dabar jau visi taip pavargo nuo to klausimo, nuo diskusijų apie tas klausimus. Jeigu mes sakome, kad leidžiame e, cigaretės, uždraudžiame snusą, bet reguliuojame snuso naudojimą e, Švedijoje. Tai reikštų, kad uždraudžiame e, degtinę, reguliuojame raudoną į vyną e, viso Europos Sąjungoje, Bet e, ir Prancūzijoje raudonasis vynas e, bus varžomas. Aš nemanau, kad prancūzai su tuo sutiktų. Turbūt e, gerokai nusimintų dėl to. Aš galiu pasakyti, jūsų nenustebinamas, kad e, vis tik reikėtų leisti snusą būtų negerai uždrausti arba dar griežčiau e, reglamentuoti mažiau kengsmingą tabako gaminį. Šitą noriu pasakyti panašiai kaip e, ir kiti kalbėjusi apie elektroninės cigaretes. Keista, kad e, jos yra e, prašiau prieinamos, jas yra sunkiau gauti negu paprastas cigaretes. Aš galiu pakartoti tai, kad snusas yra žymiai mažiau kenksmingas ir Švedija turi e, žymiai mažiau su tabaku susijusių sveikatos problemų negu kitos pasaulio dalis, nors Švedijoje tabako gaminių yra sunaudojama daugiau negu kitose šalise. Sakoma, kad rūkimas žudo. Aš nesakau, kad snusas yra sveikas. Viskas e, E, yra kenksminga, bet snusas vis tik yra žymiai e, mažiau kenksmingas negu cigaretės. Mes nesakom, kad reikia apsižioti išmetamųjų dujų vamzdį. E, ir supraskim, kad <laughs> snuso poveikis yra netoks pat sveikatai kaip cigarečių. Aš nesakau, kad turime sutikti su jo su tuo, kad jis būtų leidžiamas absoliučiai visur, bet aš sakau, kad turi būti pritaikoma išimtis. Aš nenoriu primesti snuso jokiai kitai valstybei, kuri to nenori. Mano tikslas toks nėra. Bet aš noriu pasakyti, ir mano nuomonė tai yra labai svarbu, kaip mūsų ECR kolega sakė, kad čia ne tik Švedijai aktuolus klausimas. Danijoje irgi vyksta arši kova dėl snuso. Ne, Norvegijoje per e, Europos laisvos prekybos sutartį irgi tas klausimas aktualus. Suomijoje taip pat, nes tai yra kultūros elementas. Todėl aš manau, kad e, protingiausia būtų pasakyti, kad valstybės narės, kurios nenori, kurios nori, atsiprašau, turėti sunusa, gali tai daryti, tai joms neturi būti draudžiama. Aš manau, kad tekste tokį dalyką reikėtų paminėti. Jeigu e, ieškotume kompromiso to klausimu, reikėtų kažko panašaus ieškoti. Bet uh, negalime tiesiog tos problemos e, nesvarstyti ir galvoti, kad taip jį savaime išsispręs. Mes turim vieną ar porą pakeitimų dėl snuso pateikti, kad ta problema būtų išspręsta, jeigu mes to norime. Estrela. Ačiū. Pone Estrela, pirmininkė pirmiausia, poniai McCaven, padėka už sunku darbą, nes klausimas kontroversiškas. Ji labai rimtai padirbėjo. Tikslas yra apsaugoti visuomenės sveikatą. Seniai įrodyta, kad tabakas sveikatai labai kenkia, netgi gali nužudyti. Štai ir turime priežastį, dėl kurios turime užtikrinti, kad uh, rūkaliai, o ypač jaunimas, suvoktų visą problemos rimtumą. Tačiau, kita vertus, turime elgtis protingai, atsižvelgti į pramonės būkštavimus. Pramonė reiškia pagrįstus būkštavimus, kad padidės kontrabandos, neteisėtos prekybos mastai. Šios ryties nauji teisės aktai turėtų taip pat stengtis užkirsti kelią kontrabandai ir neteisėtai prekybai. Aptarsiu Portugalijos situaciją. Portugalijoje nelegali bet kokia tabako reklama. Visiškai nelegali. Nesvarbu, tiesioginė ar netiesioginė reklama. Ji draudžiama. Aš kartu su kitais kolegomis pateikiau aštuntąjį pakeitimą ir esu dėkinga Lindai, kad ji jam pritarė. Pakeitime kalbama apie cigarečių minkštas pakuotės. Portugalijoje nustatyti pakelių aukščiai, pločiai ir vienintelis būdas pakeisti tas pakuotės yra keisti jų minimales dimensijas. Ir reikėtų panaikinti e, cigarečių pavadinimą ant pakelių. Labai blogas efektas būtų Azorų salose. Joms tektų įdėti milžiniškų investicijų, kad tokie pakeitimai būtų padaryti. Ir šiuo metu tai būtų tiesiog neįmanoma. E, dėl to taip pat padidėtų nedarbas, ypač tolimuose regionuose, o mano šalyje ir taip nedarbas didelis. Kita vertus, pakeitus cigarečių dydį nepasikeistų tabako turinys. Dėl šių priežasčių mes prieštaraujame pasiūlymui padidinti pakelio dydį ir svorį. Dėl tokio pasiūlymo atsirastų įvairių problemų susijusių su intelektinė nuosavybė, patentais, prekių ženklais. Nemanau, kad mes turėtume iš tuos dalykus kištis. Ačiū. Pone Gardinį. Ačiū. Išgirdome įvairių nuomonių ir mes visi kalbame vienu balsu, teikdami, kad e, rūkimas yra kenksmingas ir turėtume jį kiek galima riboti mūsų prioritetai, tai jaunimo apsauga. Taip pat norėtume, kad nauji rūkaliai neatsirastų, nepradėtų žmonės rūkyti, turėtume taip pat apsaugoti žmonės nuo pasyvaus rūkimo ir šitiems tikslams reikia veiksmingų priemonių. Ir man atrodo, mes nesutarėme dėl pačių priemonių. Pirmą kartą Europa bando sukurti harmonizuotas produktų žymėjimo taisyklės. Nagrinėjame produktų dizainą ir tie produktai yra komercinio pobūdžio. Aš esu Italė. Italijoje situacija dviprasmiška. Daug metų Italija labai aktyviai kovoja su rūkimu. Senato duomenys rodo, kad nuo 2000 2003 metų iki 2012 metų rūkalių Italijoje sumažėjo nuo 27,5 procentų iki 20 procentų. Puikus pasiekimas. Tačiau mes pasirinkome kitokią strategiją nei komisija. Aš pritariu kolegiai Estrela. Nesuprantu. Koks skirtumas, ar pakelis didesnis ar mažesnis? Koks rūkaliui skirtumas? Reikia koncentruotis į švietimą, vaikų mokymą, draudimus tam tikrose vietose. Tai duos vaisių Atsiminkite, kas buvo pasakyta kla klausimuose. Šveicarijos e, mokslininkas sakė, kad e, rūkalius, kuris yra priklausomas, neradęs produkto vienoje vietoje, jį susiras kitoje. Siūlomos priemonės padidins kontrabandą cigarečių klastojimą. Visą tai matome šiuo metu. Ir visi puikiai suprantame, kad suklastotose cigaretėse turinys yra pačios blogiausios kokybės, jos užterštos, ten viduj kartais netgi plastiko yra. Tai tiesioginis pavojus sveikatai. Mes turime stabdyti šitą suklastotų cigarečių suklestėjimą ir standartizuoti tos pakuotės tikrai situacijos nepalengvins. Tokiais suklastotais produktais žmonės apsinuodė. Mes nežinome, koks jų cheminis turinys. Yra buvę apsinuodijimo atveju, o ilgesnių laikotarpių žmonės susirga baisiomis lygomis. Ir baigsiu kalbėdama apie e-cigaretes. Mums visiems tai kelia nerima ir negalime drausti valstybėms narėms įgyvendinti uh, sveikatos apsaugos strategijų, kurios mažintų rūkalių skaičių. O baigdama aš noriu padėkoti pranešėjai. Ačiū. Kalbėtųjų sąrašas baigėsi. Šis teisės aktų paketas yra vienas iš didžiausių mūsų komitete pastaruoju metu. Tai labai kontroversiški klausimai, tai paaiškėjo ir šios diskusijos metu. Europos Sąjungoje kasmet nuo rūkimo miršta apie 700 tūkstančių žmonių. Karl Heinz Florence minėjo, kad jei kiekvieną dieną kiekvienoje valstybė narėje nukristų e, lėktuvas, tai iš karto būtų įvestas skraidimų draudimas bent trim dienom. Uh, O rūkimui joks draudimas nesus, nu, nu, nenustatytas. Štai čia ir dilema. Kita vertus, žmogus, kuris visą gyvenimą rūkė, dėl šio teisės akto nenustos rūkyti. Šitas teisės aktas yra labiau skirtas jaunoms, naujoms kartoms, kad jos neįklimtų į tabako liūną. Toks yra šio teisės akto tikslas Turime situaciją vertinti proporcingai. Turime vykdyti sveikatos apsaugos reformą ir užkirsti kelią naujiems rūkaliams atsirasti. O dėl tų naujoviškų produktų vyko seminaras. Tiesa, e-cigarečių seminaras neįtin pasisekė, Aš nepritariu e-cigarečių visiškai, visiškam draudimui. Nežinau, ar šiame teisės akte apskritai reikėtų aptarinėti elektroninės cigaretės. Šitą klausimą reikės spręsti pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams jų laukia darbas susidoroti su daugiau kaip tūkstančių pakeitimų iki balsavimo. Šitas teisės aktas, jo reikalai turi būti išspręsti iki rinkimų. Ir komisijai taip pat tenka spaudimas dirbti kuo greičiau komisijoje buvo iškilę tam tikrų nesklandumų, ypač kai pasikeitė komisaras prieš pat kalėdas. Vis dėlto komisija sugebėjo pateikti pasiūlymą. Mes tuo džiaugiamės ir tikimės sėkmingos pabaigos. Proporcingų priemonių patvirtinimo tikiuosi, kad e, rato neišradinėsime. Aš visiškai pasitikiu pranešėją ir dabar noriu suteikti žodį komisijai, o po to pranešėjai. Užduota daugybė klausimų. Šiandien tam skiriame daug laiko ir tikiuosi, kad jūs atsakysite į kolegų klausimus. Žodis komisijai. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš noriu pagirti pranešėją, nes ji sunkiai dirbo su šio klausimu, tai padėkoju šešėliniams pranešėjams ir parlamentarams už klausimus ir komentarus. Noriu koncentruotis į tam tikrus klausimus ir išdėstyti komisijos pagrindimą. Dėl ingredientų reglamento komisija pasiūlė draudimą dėl tam tikrų skonių, pavyzdžiui, dėl vanilės arba mentolo, todėl kad jaunimui tai labai patrauklų ir jie dėl to lengviau pradeda rūkyti. Matome didėjančią tendenciją, kad vis daugiau naudojama skonio stipriklių - vanilės, vyšnių, šokolado. Visą tai integruojama į cigaretės filtrą ir matome, kad mentolinių cigarečių rinkos dalis valstybės narėse didėja. Duomenys taip pat rodo, kad mentolio cigarečių e, buvimas didina galimybę, kad žmogus eksperimentuos su rūkimu. Ir tai vyksta įvairiose amžiaus grupėse. Taip pat skonio produktai taip pat klaidina žmogų ir atrodo nekenksmingi. O pabaigoje aptarsiu e, sąrašų, e, ingredientų sąrašą. Toliau. Pakuotės ir žymėjimas. Tyrimai rodo, kad didesni įspėjimai, didesnės nuotraukos duoda efektą, tai teisingai pastebėjo ir pranešėja. Todėl mes pasiūlėme 75 procentų dydžio E, įspėjimą ir tai, manytume, geras pasiūlymas. Belgijoje, pavyzdžiui, tenka naudoti trijų kalbų įspėjimą. Ir įspėjimas užima 65 procentus pakuotės. Kanadoje 75 e, procentus pakuotės įspėjimo nustačius e, davė apčiuopiamus rezultatus. Elektroninės cigaretės dėl jų noriu patikslinti komisijos poziciją. Komisija nori, kad e, elektroninės cigaretės būtų veiksmingos, bet tuo pačiu ir saugios ir padėtų mesti rūkyti kad jos būtų kokybiškos. Aptariant e, teisinį pagrindą, mes užduodame tris klausimus. Kaip užtikrinti, kad e-cigaretės būtų saugios, būtų pagamintos pagal gerą gamybos praktiką? Kaip užtikrinti, kad e-cigaretės e, duotų e, metimo efektą, padėtų žmonėms mesti rūkyti? Ir kaip užtikrinti, kad e-cigaretės netaptų patrauklių produktų jaunimui ir kad dėl to atsirastų nikotino priklausomybė. Atlikome tyrimus ir radome atsakymus farmakologijos reglamentuose. Ir todėl manome, kad e-cigaretės, kurių nikotino lygis viršė nustatytai, turėtų būti laikomos medicininiu produktu. Taip pat mes nagrinėjome, ar nereikėtų specialios tvarkos taikyti, tačiau manome, kad mūsų pasiūlymas, dabartinis pasiūlymas yra logiškas ir praktikoje veiktų gerai. Ir galiausiai užduotas klausimas dėl komisijos komunikato dėl kontrabandos – pasiūlytas tas komunikatas Liep, e, bus Liepos penktą dieną. E, iniciatyvos ėmėsi komisaras Šemeta, bet taip pat tai susijęta ne tik su kovos kontrabanda, bet ir su atsekamumu ir saugumu. Dėl deleguotų aktų. Atsižvelgiant į mokslinius tyrimus pasaulyje, mes supratome, kad yra įvairių techninių klausimų, kuriuos reikėtų reglamentuoti. Deleguoti aktai suteikia e, veiksmų laisvę komisijai veikti atsižvelgiant į tarptautinę mokslinę nuomonę. Taryba reikalauja aiškiau apibriežti deleguotų aktų naudojimą. Mes nagrinėjame tuos pasiūlymus. pasiūlymus. Tačiau mes manome, kad direktyva palieka pakankamai veiksmų laisvės atsižvelgti į mokslinės tendencijas. Ir dėl poveikio mes manome, kad dviem procentais sumažėjęs suvartojimas. Ir tai tarsi neambicingas tikslas. Tačiau tai yra 2,5 milijono asmenų. Taigi, e, pramoniai galbūt ir nedidelis e, smūgis, o visuomeniai didžiulė nauda. Ir aš paprašysiu kolegės pakalbėti apie vadinamąjį e, pozityvų ingredientų sąrašą. Ačiū dėl teigiamo sudėdamųjų dalių sąrašo, tai komisija tikrai e, įvertino deramai įvairias galimybės. Na, dėl įvairių priežasčių mes kol kas nesiūlom teigiamo sąrašo. Kodėl? Todėl, kad yra tūkstančiai priedų medžiagų dabar vartojamų, daugiau dar potencialiai vartosimų, Todėl tikrai situacija labai sudėtinga, tas medžiagas galima e, lengvai vieną e, kitą pakeisti, todėl sunku sureglamentuoti. Kita priežastis, turint teigiamą sąrašą, tai susidarytų klaidingas įspūdis, e, kad dėl, tam tikrų, kad e, nu, dėl tų medžiagų, kad tabako gaminiai būtų saugus. Bet kita vertus nepamirškim, tabako gaminiai vis dėlto visada bus žalingi. Toliau, Turint, e, jeigu dabar rimtai žiūrėtume į teigiamą sąrašą, tai aišku, mes tada turėtume nustatyti, parengti labai griežtus kriterijus. Bet kol kas mes dar nesuvokiam, kokie tie kriterijai galėtų būti, ar toksiškumo, priklausomybės lygio, ar tabako gaminių patrauklumo kriterijus e, kriterijus galėtų būti tas, kad medžiagos palengvintų inhaliuoti, įkvėpti, sugerti, gaminius. Ir vėlgi toks sąrašas suponuotų e, tai, kad e, iš tikrųjų neigiamas poveikis būtų daromas tabako, gamin, e, tabako lapo augintojams. Todėl komisija pasirinko tokį nuosaikesnį požiūrį su pusiausvyrą. Be to, paskutinė dar priežastis, tokį sąrašą administruoti, tai reikštų irgi didelę administracinę naštą, tam reikėtų daug išteklių. Kaip tik dėl tų priežasčių komisija nesiūlo teigiamos medžiagų sąrašo. Be to, norėčiau šiek tiek pakomentuoti standartinių pakuočių, standartizuotų pakuočių klausimą aiškiai pasakysiu, komisija nesiūlo standartizuoti e, visų pakuočių. E, cigaretėms. Čia tikrai pagal pasiūlymą įmanomos įvairios cigarečių pakuotės. O e, e-cigarečių atveju taip mes siūlom tam tikras pakuotės, tačiau ko siekiam? Tam, kad tikrai tie sveikatos įspėjamieji ženklai būtų aiškiai matomi. Bet e, mes dabar tos minkštos pakuotės būtų įmanomos pagal pasiūlymą, bet mes norėtume, kad būtų naud... nebūtų naudojamos tokios pakuotės, kurios labai patrauklios, tokios kaip vepalų buteliukų formos, lūpdažių formos. Taip, čia mes dar pasirengę pasigilinti į detalės ir taryboje per dėrybą su valstybėm narėm uh, E, atkreiptas mūsų dėmesys į tam tikrus sunkumus susijusius su pakuotėmis. Be to, siūlom pasakyta buvo, kad pakuotės reikalavimai sukeltų sunkumų tabako pramoniai, tiksliau, jiems tada maži, mažiau reikėtų veikti. O taip galiu atsakyti, nes net jeigu ir supaprastinsim pakuotės, vis vien reikės gaminti pakuotės, tai viena. Kita vertus, ant pakuotės būtų įvairių vaizdelių, saugumo, tam tikrų ženklų ir dėl to galbūt e, pakuočių pramonė, pramoniai irgi tektų nemažai darbo, kad e, jie tada galėtų prisiderinti prie tų reikalavimų ir tiesiog darbas neišnyktų. Tad dabar žodį suteiksiu pranešėjai Lindai McAven. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš nesileisiu į detalius atsakymus, kadangi turim grįžti į savo valstybės po pietų. Ponas Gardinį minėjo e, cigarečių padirbinėjimą, bet kol kas mes neturim dar tam tikrų aiškių įrodymų. E, E, iš tikrųjų labai ir didelė problema yra padirbinėjimas, bet to turbūt priežastis daugiau kaina. Bet niekas nesiūlė betodariškai sumažinti cigarečių kainos tam, kad būtų galima kovoti su padirbinėjimu. O čia iš tikrųjų pram, tabako pramonės lobizmo iš, iš, iš, išdava, bet aš jau tą klausimą tyriu daugelį metų, pakuočių klausimą, aš čia neižvelgiu tikrai standartinių pakuočių ryšio su galimu didesniu padirbinėjimu. Nauji, naujos pakuotės dėl tų saugos ženklų bus kur kas saukesnės bet e, iš ties mes turėtume pateikti rimtų, pasvertų argumentų. Kiti klausimai. Taip, kolegos išdėstė nuomonę, reikia toliau aptarinėti, bet mes galim susitarti vis dėlto, nes taryboje jau sparčiai žengiama prie susitarimo. Uh, E, nori jie dar pasiekti susitarimą dar, dar šios, kande, šios kadencijos, komisijos kadencijos parlamento metu. Taip, dabar, aišku, mes dabar atsižvelgsim į tai, ką pasakė kolegos, atsižvelgsim į, į pagri, pagristus pageidavimus, aišku, neatsižvelgsiu į tuos, kurie nori iš vis nubraukti komisijos pasiūlymą. Bet kita vertus, nepamirškim ir ką pasakė kiti komitetai kitų komitetų tiesiog pakeitimų pasiūlymai susijęs su šio teisės akto pasiūlymo detalėmis daugiau, ne su pačia esme. Tad e, turbūt taip. Mm, turbūt kolegos vėlgi neišleiskit, neišleisim iš akių, kad čia mes kalbam apie maždaug 700 tūkstančių mirčių Ir mes tikrai turėtume dirbti, keisti padėtį. Dabar prieš keliarius metus, kai pradėjom kalbėti apie draudimus, rūkimo draudimus viešuose vietose, tai tai tiesiog buvo nelabai įsivaizduojama tuo metu. Buvo mano šalyje partija, kuri norėjo uždrausti rūkimą baruose ir panašiai. Buvo Bet kita vertus dabar situacija pasikeitė, jau niekas nebenori, kad rūkimas būtų gražintas į restoranus ir panašiai. Tad kitai žodžiai tariant, būkim drąsūs, nebijokim priimti net ir nepopuliarių sprendimų. Ir tikrai siekim, kad kuo mažiau rūkalių būtų ateityje. Pirmininkas, labai ačiū, ponia Mark Eivent, tad tokiu būdu baigiam diskusiją šiuo klausimu mūsų komitete. O tada ta, jau e, Liepos, e, Liepos 10 bus balsuojama komitete, o tada mm, šis teisės aktas su pasiūlymais bus pateiktas plenariniai sesijai e, šių metų rugsėjo mėnesį. Tad labai ačiū. Taip, balsavimas vyks Liepą. Liepą mūsų komitete. Tad dar kartą ačiū visiems e, už tai, kad sudalyvavo diskusijose. Kitas mūsų posėdis e, komiteto birželio 19-20 dienomis. Ir vienas, du, keturi kolegos E, jie turės vykti į, į posėdį, kur numatytas e, vertimas į anglų, prancūzų, italų kalbas, jie dar turės likti po pietų, o visiems kitiems, kurie nedalyvau šiame renginyje, e, linkiu gerų pietų ir geros kelionės į namus. Ačiū.